Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Mėly kolegos, labas rytas. Teskime darbą. Teskime mūsų komiteto posėdį. Ką tik įvyko koordinatorių posėdis. Netrukus gausime informacijos raštą apie tai, kokie sprendimai buvo priimti koordinatorių posėdėje. Dabar galime eiti prie darbo tvarkės 16 klausimo, tai yra Europos žemės stebėjimo programa GMES. Na ir Vitorijo Prodi parengė nuomonę ITRE komitetui. Suteikiu žodį pranešėjai Vitorijo Prodi, prašom. Grazie, Presidente. Ehm, Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti, kad patikėjote man šio nuomonės rengimo. Uždavinė iš tiesų buvo labai įdomu dirbti Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema tai yra labai svarbi iniciatyva dėl įvairių ir daugia profilinių priežasčių. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad projektas dera su dabartinė kosmoso stebėjimo struktūra ir sistema. Bei nemaža virtinė vietos iniciatyvų, insitų komponentų. Mums reikia gauti daugiau informacijos, kurią galima surinkti iš kosmoso, nes esame kaitos pokyčių etape ir pirmiausia turiu galvoje klimato kaitą. Vien dėl klimato kaitos reikalinga surinkti duomenų vis įvairesnių ir pagal kategoriją smulkesnių, todėl globalios aplinkos ir saugumo stebėsienos sistema GMES iniciatyva. Tai yra projektas, kuris padės stebėti aplinką ir saugumą apskritai. GMES sudaro trys pagrindiniai komponentai. Pirmasis - tai kosmosas ir Europos kosmoso agentūros padedami turime galimybę ženkliai prisidėti prie stebėjimo infrastruktūros tobulinimo. Tai labai svarbus komponentas. Norėčiau priminti Jums, kad be kita ko įmanoma stebėti tam tikrus parametrus, kurių iki šiol negalėjome kontroliuoti net ir iš kosmoso. Tai būtų, pavyzdžiui, Žemės paviršiaus temperatūra arba okeanografiniai parametrai, vandenynų, vandens lygio parametras. Jie labai svarbus ir mums būtina stebėti, kaip keičiasi šis rodiklis. Taip pat jūrų druskingumas. Tai būtina, norint suvokti jūrų ir vandenynų srovių judėjimo kryptis bei poveikį bendrai temperatūrai. Taip pat mums bus paprasčiau įvertinti ir išmatuoti drėgmę bei augmeniją ir jos padengtų žemėje plotus. Visi šie elementai turi būti stebimi. Programa taip pat numato suderinamumą su jau vykdomomis priemonėmis kurios vadinamos insitų komponentų, tai yra antžeminiai nuotoliniai stebėjimai. Ir kaip kad direktyva dėl potvinų teigia, kad įmanoma tarpusavį susijęti kosmose gautus duomenis dėl meteorologinių sąlygų vidutinės ir ilgalaikės perspektyvos požiūrių su tais duomenimis, kurie gaunami iš meteorologijos stebėjimų, antžeminių stebėjimo centrų. Tokiu būdu, analizuojant palidovinių ryšių gautus duomenės ir antžeminius duomenės, įmanoma būtų užkirsti kelią stambioms stichinėms nelaimėms, pranešti apie jas iš anksto. nors kai kuriais atvejais tikriausiai toks pranešimas būtų paskaltas tik likus keletui valandų iki stichinės nelaimės, bet vis tiek tai leistų didesniam skaičiui žmonių žinoti, pavyzdžiui, kad atslenka didžiulės liūtis, koks numatomas kritulių kiekis iškris ir taip toliau. Taip pat galima apskaičiuoti galimų potvinių ar gamtinių nelaimių tikimybę. Taigi tokių, tokius dalykus bus įmanoma atlikti, suderinant atžeminius ir palidovinio ryšio duomenis ir taip pat tos duomenis, kurios pavieniui renka valstybės narės. Ir trečiasis pagrindinis GMS komponentas yra paslaugų komponentas. Pagal jį ketinama įtraukti į duomenų rinkimą ir grafinių bei vaizdų rinkimą smu, mažas ir vidutinės, vidutinio dydžio įmonės. Paslaugų komponentas leis mums geriau panaudoti technologijas ir rinkti vidaus reikalams reikalingus duomenas. Tokiu būdu mes nepriklausytume nuo išorės duomenų. Be to, noriu pažymėti, kad nepaprastai svarbu tokią infrastruktūrą naudoti ir renkant kiekybinius duomenis, nes GMS taip pat yra pagrindinė taršos leidimų prekybos sistemos valdymo ir teršalų išmetimo kontrolės sudėtinė dalis. Šį klausimą šiandieną svarsto ir svarstomas ir kitur kaip jūs žinote, Kopenhagoje, bet tikrai būtina kovoti su išmetamais teršalais, jeigu mes norime apsaugoti miškus ir užtikrinti, kad pakankami žemės plotai yra padengti miškų. Panaudojant GMS e ir finansinės bei kompensavimo priemonas bus įmanoma šalims, kurių teritorijoje yra tokie miškai, teikti paskatų, kad jos saugotų miškų teritorijas ir užkirstų kelią miškų naikinimui. Tokiu būdu bus įmanoma užtikrinti ir reikalinga aplinkosauginės, reikalingas aplinkosauginės paslaugas, kad būtų išlaikyta biologinė įvairovė. Visą tai ištraukiau į savo nuomonę, nes finansinis elementas svarbus tuo, kad reikia surasti būtiną lėšų sumą, kad projektas būtų kaip galima greičiau įgyvendinamas pilnu pajėgumu. Taip pat noriu pažymėti, kad visa tai dera su kosmoso tyrimo programomis, pavyzdžiui, globalia žemės stebėjimo sistemų sistema, taip pat Inspire programa ir kitomis programomis norėčiau pažymėti, kad nebejotinai yra rizika, kad nuo 2014 metų sauso atsiras finansavimo problemų, nes perinant nuo vienos finansinės perspektyvos prie kitos, gali susidaryti tokios spragos finansavimo ir todėl reikia užtikrinti, kad tuo laiku būtų tinkamai suplanuotos lėšos iš anksto. Nes jeigu susidarys spragos, programų įgyvendinimas sulėtės ir vėliau reikės skirti daugiau lėšų Todėl būtina garantuoti GMES programos sklandų vykdymą be galimų trukdžių, skirtingo pobūdžio trukdžių. Kaip aš jau sakiau, mes tikrai pritarėme šiam komisijos dokumentui, bet prie nuomonės pateikiau pasiūlymus dėl keturių pakeitimų. Pirmiausia, tai dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo. Nes GMES programa kaip tik galėtų prisidėti prie tos kaitos ir jos padarinių švelninimo. Taip pat G, e GEOS sistema turėtų būti tinkamai išnaudojama. Tai antras pakeitimas. Trečias pakeitimas susijusias su insitų komponentu. Tai būtina, norint užtikrinti renkamų duomenų palyginamumą. Ir galiausiai paskutinis pakeitimas yra susijęs su pajamomis, kurios bus gautos pardavus leidimus aukcione. Tos lėšos galėtų būti naudojamos kaip papildomas finansavimo šaltinis. Ir be to, tokiu būdu bus surinkti išsamus duomenys apie klimato atšilimą dėl jo vykstančius pokyčius pasaulyje ir prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygas. Tiek, pirmininkė, galiu pasakyti apie savo pranešimą. Ačiū. Labai ačiū Vitorijo Prodė. Manau, kad jūsų pristatyta tema iš ties labai svarbi, aš jums pritariu. Ši tema yra itin aktuali mūsų komitetui, nes jį pasitarnauja siekiant mūsų tikslų. Na ir man visą laiką kažkaip tai gaila, kad GMES skamba labai sudėtingai kad ta programa nebuvo pavadinta kažkaip paprasčiau, yra Galilėjo, Erasmus, Leonardo programos jos skamba paprastai, na, o GMES programa skamba taip, tarsi būtų jis skirta tik ekspertams. Ką tik išklausėme, kaip plačiai šią programą galima naudoti, ją galima, kovotis, ją galima naudoti kovant su miškų gaisrais, potviniais. E, su šios programos dėka galima rinkti ir kaupti daug e, įvairių duomenų. Taigi manau, kad iš tikrųjų mūsų komitetas turėtų labiau vertinti šią programą ne vien tik iš techninės pusės, bet taip pat yra svarbi ir politinė prasme. Labai ačiū, kad pristatėte šią nuomonę. Dabar suteiksiu žodį kolegai Salvatore Tatarelio, EPP frakcijos vardu, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau priminti, kad e, Vitorio Prodi pasakė, kad jis e, remia šią programą ir aš pritariu jo nuomoniai. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui už tai, kad jis pakvietė mane į susitikimą, kuriame turėjome galimybę susitikti su GMS e vadovu. Tame susitikime mes Išsamei aptarėme sistemos valdymą bei veiklą. Esu už tai labai dėkingas ponui Prodžiui. Tačiau vis dėlto norėčiau pakomentuoti vieną dalyką. Tai yra šios programos bei priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos sąsajas. Aš suprantu, kad ponas Prodė nori, kad uh, GMS pro, sistemai būtų skirtas papildomas finansavimas, kad mes rastume papildomą finansavimo šaltinį. Aš visiškai pritariu tam, ką jis pasakė ir apie geos sistemą. Aš tiesiog norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš pritariu šiam projektui, tačiau komisijai norėčiau pateikti du klausimus. Ponas Prodė jau daug ką pasakė. Jis pasakė, kad jis pritarė šiam pasiūlymui, tačiau vis, dar, vis dėlto norėčiau dar kartą pabrėžti, kad ši programa reiškia, kad mes, ES, galėsime rinkti labai svarbius duomenis. Šių duomenų mums reikia ir turime juos rinkti kiekvieną dieną 24 valandas per, uh, per parą, bet kokiu oru, bet kokiamis oro sąlygomis. Šių duomenų mums reikia. Taigi mes turime turėti galimybės rinkti šius duomenis, juos apdoroti bei tinkamai saugoti. Tai būtina tam, kad galėtume rūpintis mūsų aplinką bei pasirenkti potviniams gaisrams bei kitoms gavaliniams nelaimėms, kurių šiomis dienomis pasitaiko vis dažniau. Dalis visos šios sistemos yra palidovų sistema, kuri vadinasi Sentinel. Ji taip pavadinta dėl to, kad ją sudaro penki palidovai, renkantis labai svarbius duomenys. Aš tiesiog norėčiau Jums priminti, kad visi šie duomenys gali būti labai naudingi pasirengiant gavaliniams nelaimėms, pavyzdžiui, gaisrams. Pavyzdžiui, prisiminkite, kas įvyko Graikijoje. Tuomet pasinaudojo palidovų surinktais duomenimis, mes sugebėjome tinkamai sureaguoti į gaisro plitimą. Bet ar duomenys apie vandens lygį yra labai svarbus? Kinijoje, pavyzdžiui, iškilo daugybė problemų dėl dėl dumblių. Ir buvo sugalvota, kaip šią problemą galima būtų, būtų spręsti, pasinaudojant šios palidovinės sistemos surinktais duomenimis. Nepamirškime dar, kad šios sistemos, sistemos dėgymas reikš, kad daugybė mažų ir vidutinių įmonių galės sėkmingai dirbti. Be to, ši sistema leis mums nepriklausomai nuo kitų pasaulio šalių rinkti reikimus duomenis. Taigi, gali būti, kad mūsų piliečiai nelabai ką žino apie šią sistemą ar apie šią programą, kadangi, kaip jau pirmininkas minėjo, jie eina daug techninių komponentų, kurie dažnai yra, e, turi sudėtingus pavadinimus, bet bet kuriuo atveju ši programa yra labai svarbi visiems, visiems mūsų piliečiams. Man yra tekę skaityti, kad daugybė stebėsinos tarnybų veikia nepakankamai gerai, jų renkami duomenės nėra patikimi. Turime keisti šią situaciją. Ir ponas Proti kalbėjo, kad turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Todėl mums reikia surasti finansavimą mažiausiai iki 2014 metų. Tai tų lėšų pirmiausia reikės tam, kad galėtume sukurti palidovus. Po to reikės lė, surasti lėšų tam, kad šios palidovus galima būtų paleisti į kosmosą. Taigi mums reikia žinoti, kad nuo 2014 iki 2017 metų mes tikrai turėsime pakankamai lėšų šiai programai įgyvendinti. Daug ką reikia planuoti iš anksto. Pavyzdžiui, Rusija leidžia šios palidovus ir tam, kad ji galėtų paleisti į mūsų palidovus, reikia rezervuoti paleidimo laiką prieš dviejus metus. Ponas Prodėjo kalbėjo, kad dalį lėšų surinktų iš priekybos apie vertinės taršos leidimas galima būtų skirti šiai programai. O aš tiesiog norėčiau pridurti, kad tą darant svarbu būtų plėtoti tarp institucinį dialogą. Pirmiausia, su Europos komisija, tai yra su ponu Baroso. Turėtume pareikalauti, kad ši programa būtų prioritetinė naujos komisijos darbo tvarkėje. Negalime pamiršti ir vaidmens, kurį gali suvaidinti Europos kosmoso agentūra su ją taip pat privalu bendradarbiauti. Komisija turėtų vadovauti visiems aplinkosaugos veiksmams. Todėl norėčiau komisijos paklausti, ką jie mano apie nacionalinės koordinavimo struktūras, kaip jomis galima būtų pasinaudoti koordinuojant veiksmus Europos lygmenių, bei kaip šiomis institucijomis galima būtų pasinaudoti val, admin, rengant ir, ir administruojant duomenis. Labai ačiū ponui Tatarelė. Matau, kad entuzijazmas dėl šios programos vis didėja. Suteikiu žodį trečiam kolegai iš Italijos. Panašu, kad Italijai e, šitą maitin aktuali. E Pirmininkė. Tai gali būti dėl to, kad nuomonę rengia italas. Taigi mums yra labai patogu išsakyti savo nuomonę bei pateikti savo pasiūlymus. Taigi, norėčiau pasakyti, kad Nepaisino, kad ponas Prodi dirba kitoje frakcijoje, aš visiškai pritariu viskam, ką jis pasakė. Manau, kad turėti žemės stebėjimo sistemą Europoje būtų labai svarbu, kadangi, kaip jau buvo minėta, ji gali padėti mums pasirenkti uh, įvairiausioms nelaimėms, už, au, ne, galbūt netgi užkirsti kelią joms, o jeigu nepavyktų tai padaryti, tai to, tuomet šios sistemos renkami duomenys padėtų mums sušvelninti jos padarinius. Tai yra puikia programa, kuri padės mums stebėti, kaip keičiasi klimatas. Jie taip pat padės mums keistis duomenimis bei rinkti kitus, uh, kitą labai svarbią informaciją apie uh, žemės būklę. Uh, mes turime šiokių tokių abejonių. Pirmiausia dėl to, kad kai kurios valstybės, pavyzdžiui, Italija jau dabar turi sistemas, kurios leidžia prižiūrėti situacijas savo šalyje, stebėti situaciją savo šalyje. Italijos turima sistema stebi miškus, kalnus ir viduržėmio jūros regioną. Taigi mes turime jau įvairiausių tarnybų bei sistemų, kurios nuolatos renka duomenys. Tačiau mums reikia šią sistemą praplėsti, mums reikia duomenų apie, apie padėtį vis, visame pasaulyje. Taigi nebejoju, kad kitos šalis prie mūsų prisijungs. Kadangi šią sistemą mes jau turime mano šalyje, taigi man įdomu būtų sužinoti, ar ši sistema galėtų prisidėti prie naujai kūriamos sistemos, ji galėtų papildyti jos darbą, ar ji tiesiog dubliuotų jos veiklą. Dar vienas klausimas. Ar ši sistema teiks duomenis realiuoju laiku, ar jie rinks duomenis apie vandenino būklę, apie atmosferą, bei kitus duomenis realiuoju laiku. Ir ar teiks juos valstybėms narėms. Manau, kad kai kurios duomenys, kai kurią informaciją galėtų rinkti atskiri regionai. Tai padėtų mums sutaupyti lėšų. Toliau kvotų sistema pagal priekybos apivirtiniais taršos leidimo, leidimais sistemą. Galėtume surasti papildomų lėšų, jei pasinaudotume kvotų, kvotomis. Tačiau naudodami, surinkdami lėšas iš parduotų kvotų, nepanaudotų kvotų galėt, galime uh, iškraipyti realią padėtį. Taigi, klausimas būtų toks, ar tos jų nacionalinės infrastruktūros bei sistemos, kurios jau veikia valstybėse narėse, gali būti panaudotos? ir kaip galim būtų užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą šiuo klausimu. Ir kitas svarbus klausimas yra šios sistemos e, finansavimas bei, e, finansavim, bei e, prekybos apivartinės taršos leidimas panaudojimas kaip finansavimo šaltinį. Non, je, je voulais remercier M. Prodi pour son, son rapport. Je pense que... Italai tikriausiai ne vieninteliai, kurie domisi šią temą ir noriu padėkėti ponui Prode už gerą pranešimą, nes klausimas yra labai svarbus. Iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdį, kad tai labiau techninio pobūdžio pranešimas, bet tiesą pasakius taip nėra, nes mes šiuo atveju kalbame apie labai svarbių duomenų rinkimą, kurie leis mums gauti informacijos apie viešosios politikos įgyvendimą. ir sužinoti, kokia yra reali padėtis vietose. Nebejotinai. Be šios programos bus vykdomos nacionalinės programos, pagalės bus renkami duomenys, jo labiau, kad Europinė atitinkama stebėjimo agentūra, aplinkosaugos agentūra renka daug gerų duomenų, bet yra tam tikrų vietų, apie kurias duomenis surinkti labai sudėtinga, sakysime, jūrų vandomis. O duomenis mums labai svarbus, nes nebejotinai daugelis rodiklių yra susiję ir su demografijos elementu. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes norime užtikrinti tinkamas demografijos tendencijas, mums reikia geros informacijos apie biologinę įvairovę, jos įsaugojimą tam, kad būtų įmanoma išsaugoti priimtiną aplinką ir visose pasaulio dalise stebėti ir žinoti, kas vyksta ir ar pasiekiama numatytų tikslų. Aišku, būtų sudėtinga visą šį reikalą susijęti su klimato kaita. Ir aš suprantu tą nenorą, kuris, tas abejonės, kuris dėl būtent šios sąsajos buvo išsakytos. Bet aš manau, kad vis tiek sąsaja egzistuos. Gal ne taip greitai pasimatys jos rezultatai, bet mes neturėtume pamiršti tokios sąsajos. Ir vieną gražią dieną mes tikrai galėsime palyginti duomenis, kad galėtume įvertinti klimato kaitos rytyje vykdomų politikų veiksmingumą. Sulyje. Pone Sulyje. Pone pirmininkė, atsiprašau, kad atvykau per vėlai į posėdį, gal jau į klausimą, kurį nori užduoti, buvo atsakyta. Aš pastebėjau, kad programai bus reikalingi tam tikri radio dažnai ir kaip jie bus skiriami. Nes aš žinau, kad pagal Galilėjo programą kyla problemų, nesakysime, Kinija nesilaiko to žodinio susitarimo, kuris buvo pasiektas dėl radio dažnių skirimo ir atsiranda trūkdžių. Kaip bus šiuo atveju? Ačiū. Ačiū už komentarus. Klausydamas jūsų pastabų labai daug kas sužinau. Aš esu neblogai susipažinęs su Koperniko programa, bet man atrodo, kažkas jau yra pareiškęs teisę į tos programos pavadinimą, kaip į savo nuosavybę, kilo tam tikrų teisinių problemų. Bet aš manau, kad jeigu būtų priskirtas koks nors uh, aiškus pavadinimas, o nesantrumpa GMES, visiems būtų lengviau suprasti, kas vyksta. Taigi, klausimų užduota daug ir galbūt tikiu, jūs galėsite mums atsakyti. Komisija. Ačiū, pona pirmininkė. Esu labai dėkingas jūsų komitetui už parodytą susidomėjimą mūsų pasiūlymų, nes tas pasiūlymas susijęs su aplinkos ir saugumo stebėsenos sipsena. Galėčiau iš karto atsakyti keletą iškeltų klausimų. Pirmiausia, dėl veiksmų derinimo. Mes manome, kad nebijotimnai šio projekto įgyvendinimas duos naudos pačiai Europos Sąjungai, kita vertus naudos gaus ir valstybės narės. GMES buvo parengta remiantis rezult, darbo rezultatais tų sistemų, kurios jau veikia nacionaliniu lygiu. Buvo atlikta išsami analizė, kad būtų įmanoma aiškiai apibriežti ES lygių susidariusias spragas ir GMES anaip tol nekels grėsmės valstybių narių vykdomoms programoms. Lygiai taip pat nesikirs su kitų programų vykdomais uždaviniais. Jūs iškėlėte nemažai klausimų susijusių su civilinė sauga ir jos skirtingais lygiais. GMES šio požiūriu yra svarbi iniciatyva, bet pirmiausia, tai GMES tai yra priemonė, kuri niekaip nesikerta su įvairių valstybių narių projektais, kurie skirti civilinės apsaugos politikos tikslams. Pasiekti GMES yra informacijos rinkimo sistema ir ta informacija, tai duomenės, kurie bus rinkimi, gali būti labai naudingi pačioms valstybėms narėms. Dėl finansavimo. Ir kaip galima būtų užtikrinti sistemos finansavimą, tuo pačiu metu užtikrinant didžiausią ekonominę naudą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį komisijos komunikatą dėl GMES kosmoso komponento. Komunikatas buvo paskelbtas spalio pabaigoje, spalio 28 dieną 2008 metų. Ir ten pasakyta, kad sprendimą dėl finansavimo reikės priimti iki 2011 metų, tam, kad būtų užtikrinta, jog kontroliniai palidovai pradės veikti, kaip numatyta 10-11 metais. Žinote, kad dabartiniu metu stebėjimo priemonės įgyvendinamos pagal nacionalinės programas ir mes ketiname pasinaudoti jomis ir žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos pasiekti rimtos partnerystės, kad būtų suderinta viskas su ES ligmens iniciatyvas. Dabar dėl radio dažnių skirimo. Šiuo metu GMES sistemai radio dažnių skirimos nėra problema. Labai ačiū. Dėl finansavimo nuo 2014 iki 2017 metų e, ponas Tatarelė pateikė klausimą, jis sakė, kad egzistuoja tam tikra spraga, kurią reikėtų užpildyti. Kaip mano komisija, kaip turėtų vykti finansavimas nuo 2014 iki 2017 metų? Oui, donc, en, en ce qui concerne les, les financements finansavimas, kurį reikėtų skirti šiai programai. Tai yra biudžetas, kurį reikėtų skirti nuo 2014 iki 2017 metų. Be abejo, reikės galvoti apie tai, apie tai kai rinksime kitą finansinę perspektyvą. Kaip kai kurie kalbėtojai ir kalbėjo, ir kaip komisija aiškiai pasakė savo komunikate, kuris buvo paskelbtas praeitų metų spalio pabaigoje, Kai kurios sprendimus reikės priimti apie tai, ką konkrečiai turėsime nuveikti nuo 2014 iki 2017 metų. Ir akivaizdu, kad dėl finansavimo reikės apsispręsti šiek tiek anksčiau, tačiau galutinis sprendimas bus priimtas tik tuo met, kai mes konkrečiai žinosime, ką veiksime tuo laikotarpiu. reikės rengti e, biudžetą šiai programai. Bet pirmiausia, reikės e, nuspręsti, kas bus padaryta nuo 2010 iki 2011 metų. Ir, o, o tiems veiksmams, kurie vyks po 2014, reikės jau, kaip minėjau, galvoti apie biudžetą anksčiau. Torė Prodi. Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad diskusija buvo labai įdomi. Norėčiau padėkoti ponui Tatarelai už jo įnašą į šią diskusiją, jo, už jo pastabas. O aš savo ruoštų norėčiau pabrėžti, kad Man labiausiai rūpėtų, kad e, būtų pasinaudota priekybos apivartinės taršos leidimais sistemos privalumais. Kad būtent e, ši sistema būtų panaudota finansuojant GMS veiklą, ypač e, klimato kaitos vertinimo srityje, bei galvojant apie klimato kaitos padarinių švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus. Manau, kad uh, visiškai suprantama, kad mes reikalaujame, kad uh, ETL sistema būtų panaudota duomenims administruoti. Be abejo, tai reiškia, kad mes negalime laikyti savo ankstesnės pozicijos dėl ATL sistemos, tokios pozicijos, kurią pasiūlė komisija Kopenhagoje. Ir toliau, kai mes svarstome kaip reikėtų keisti mūsų mokesčių sistemas ir kaip reikėtų pakeisti apmokestinimą, apmokestinant ne pajamas, o gamtos išteklių suvartojimą galėtume išsamiau svarstyti šį klausimą. Tai yra visiškai kitas klausimas, tačiau iš esmės jis yra susijęs ir galėtų būti naudingas tam, apie ką mes kalbėjome. Taigi, aš dėkoju kolegoms. Mes turėtume taip pat pritarti pasiūlymui sukurti tinkamą palidovų sistemą. Aš norėčiau ponui Rosi pasakyti, kad jis neturėtų nerimauti dėl kontrolės, dėl valdymo sistemų. Dokumente šios sistemos vadinamos in situ sistemomis, in situ komponentu. Be abejo, visos aiškus ryšys tarp institu komponento bei GMS stebėsenos. Na, įdomu, kad mes galėtume tuomet, jei ieškotume kito pavadinimo, pervadinti, pavyzdžiui, Marko Polo programą. Na, aš nenorėčiau dabar gilintis į personalių klausimus, bet Taigi grįžtų prie institu komponento. Taigi šis komponentas turėtų būti suderintas su kosmoso erdvės stebėjimu. Taigi viena vertus mes turėsime referencinius duomenis, kurie bus nuolatos atnaujinami ir tuos duomenis galima bus susijęti su konkrečiais regionais bei su e, globaliu vaizdu. Tai yra su duomenimis, e, kurie atspindės padėti visame pasaulyje. Ir be abejo, reikės tos duomenys pateikti taip, kad e, jie papildytų vieni kitus. Todėl aš ir pateikiau pakeitimą, kuriuo prašau, kad Europos aplinkosaugos agentūra būtų ta įstaiga, kuri būtų atsakinga už insitų komponento įgyvendinimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad, kad GMES taip pat gali būti panaudota ir dirbožimio būklei stebėti. Ir manau, kad šiame kontekste mes turėtume dar kartą pažiūrė, e, dar kartą pažvelgti į dirbožimio apsaugos direktyvą, nes jie mes galėtume rinkti duomenys apie drėgmės lygį, apie augalus, kurie auga e, tam, tikro, e, tam tikrose vietose dirbožymiai. Būtų naudinga rinkti šios duomenys. Taigi, aš tikiuosi, kad mes. Tikiuosi, kad mes sugebėsime nepamiršti, kad e, tam, kad pasiektume visus šios tikslus, būtina užtikrinti tinkamą finansavimą. Labai ačiū kolegai Prodi. ITRE yra pagrindinis atsakingas komitetas ir kolega Glantė teikia savo pranešimą. Ko gero, ši programa negalės vadintis Prodi. Galbūt ji galės vadintis Glantė arba Marko Polio. Na, vis tiek reikės rasti kažkokį tinkamą pavadinimą. Iki gruodžio 17 dienos 12 valandos galite teikti pakeitimus. Dabar reikime prie 17 darbo tvarkės klausimą. Tai yra Europos transporto ateitis transporto komitetas yra atsakingas komitetas, nuo mes nusprendėme pateikti savo nuomonę. Aš pats perėmiau tos nuomonės rengimą. Komisija yra pateikusi komunikatą Taip pat komisija rengia baltąją knygą apie transporto ateitį Europoje. 2010 metais pasibaigs dabartinės programos laikotarpis. Na ir manau, kad tikrai vertėtų pamastyti, kaip iki 2020 metų reikėtų įsivaizduoti transporto ateitį. Aš manau, kad su šia tema susiję klausimai domina ir mūsų komitetą. Aš pateikiau aštuonis pasiūlymus, kuriuos mes galime įtraukti į transporto komiteto pranešimą. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie išorinių transporto sąnaudų įtraukimą į visų rūšių transporto kainas. Mes jau ne vienerius metus diskutame principą teršėjas moka. Manome, kad šį principą reikėtų įtvirtinti ir transporto sektorija. Mes manome, kad tai turėtų įtakos renkantis ekologiškesnės, mažiau aplinkai žalingas transporto priemonės. Taip pat noriu paminėti ir miestų problemas, miesto transportų problemas. Europoje vyksta urbanizacija. Na ir manau, kad miestams ir miestų teritorijoms reikėtų patrauklių transporto sistemų, kurios nekenktų ir aplinkai. Urbanizuotose vietovėse oro kokybė yra prasta, dėl to kyla problemų sveikatai. Dėl to um, mes pasakome už tai, kad reikėtų kurti mažos taršos zonas ir eismo intensyvumo mažinimo zonas. Taip pat noriu paminėti ir tokią problemą kaip triukšmas. Triukšmas yra tiesiog rykštė daugeliu žmonių. Reikėtų imtis, reikėtų imtis triukšmą mažinančių priemonių. Šalia CO2 emisijų, kurių kiekis labai padidėjo, uh, padidėjo ir um, sieros azoto oksido dalelių kiekis. Ir manau, kad šias emisijas reikėtų labai smarkiai sumažinti iki 2020 metų. Šeštame punkte aš paminėjau tai, kad intensyvėja jūrų transportas. Čia taip pat uh, Reikėtų paminėti, kad jūrų transporto emisijas reikėtų įtraukti į priekybos taršos leidimai sistemą, kaip kad buvo padaryta su aviacijos sektoriumi. Taip pat manau, kad mums reikia naujų technologijų, siekiant sukurti ekologišką transportą Europoje. Aš manau, kad kol kas egzistuoja um, didžiuliai skirtumai tarp automobilių transporto, kuris vis intensyvėja. Šioje srityje atliekama daug tyrimų. Ir aš manau, kad e, mažai investuojama į geležinkelių sistemas. Mažai tyrimų atliekama šioje srityje. Tikrai iš valstybės biudžeto šis sektorius yra e, finansuojamas žymiai prašiau negu kad automobilių transportas, kelių transportas. Turėtumėm daugiau dėmesio skirti geležinkelio transportui. Taigi tokie būtų mano pagrindiniai pasiūlymai. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Beje, norėčiau pasveikinti grupę iš Austrijos, pas, kuri pas mus atvyko ponios Karenbach kvietimu. Labai džiugu, kad atvykote pas mus Europos parlamento aplinkos apsaugos komitetą. Labas rytas Jums, pasveikiname Jūs plojimais. Matau, kad Matijas Krote prašo žodžio. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad ši nuomonė yra labai svarbi. Transporto politika nuolat atsiduria mūsų darbo tvarkėje. Mes daug diskutavome apie euro normas, euro standartus. Iki 2014 metų galios euro 5, euro 6 iki 2013, tai yra standartai mažiems automobiliams dėl jūrų transporto ir aviacijos. Aš manau, kad jie taip pat turėtų būti atspindėti nuomonėje aviacija įtraukta į priekybos taršos leidimai sistemą. Tai buvo tam tikras kompromisas pasiektas su komisija. Mes sustarėme su komisija, kad ji pateiks pasiūlymą dėl NOX mažinimo. Deja, likščiol jokio pasiūlymo iš komisijos negavome. Aš manau, kad galbūt mes kaip Envi komitetas e, turėtumėm nuomonėje dar kartą pakartoti, kad komisija turėtų pateikti tą pasiūlymą. Komisija tai pažadėjo plenarinės sesijos metu, komisija buvo pateikusi deklaraciją ir aš norėčiau, kad komisija laikytųsi savo pažado. Keletą žodžių apie biokūrą. Praėjusiais metais buvo patvirtinta direktyva dėl atsinaunančios energijos ir dėl kokybiško kūro. Aš manau, kad mes turėtumėm e, eiti dar toliau. Europos parlamentas mano, kad biokuras turėtų būti naudojamas ten, kuris yra veiksmingiausias. Vis dėlto galbūt reikėtų išsamesnių diskusijų. Tarkim, aviacinį kūrą yra sunku kažkuo kitų pakeisti, reikia e, galbūt e, naudoti antros kartos kūrą. Kai kuriais atvejais galima naudoti biokūrą. Ir aš manyčiau, kad e, nuomonė reikėtų minėti ir biuro, biokūro klausimą. Toliau eurovinietė. Mes manome, kad tai taip pat yra labai svarbus klausimas. Europos parlamentas pripažįsta Eurovinietės svarbą. Švedija, kaip pirmininkaujanti šalis, ir Ispanija, kuri perims pirmininkavimą, ko gero nepernelyg gilinsis į šią temą. Aš vis dėlto manau, kad Eurovinietė yra labai svarbus politinis instrumentas aplinkos apsaugos prasme ir manau, kad tarybai pirmininkaujančios šalis turėtų daugiau dėmesio skirti Eurovinietės klausimai. Ačiū. Labai ačiū Matijas Kruotė, Richard Zeber. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė Matijas Grote. Aš irgi manau, kad Eurovinietė yra labai svarbus klausimas ir taryba jį turėtų aptarinėti. Kiek girdėjau, taryba jau nusprendė šį klausimą svarstyti ir aš manau, kad tai yra Europos parlamento nuopelnas. Vis dėlto nors e, mes jau kaip ir išreiškime savo pritarimą Eurovinietei, bet taryba nenorimtis konkretesnių veiksmų. Bent jau Austrijai Eurovinietė yra labai svarbi. Mes manome, kad iš tikrųjų kaštus turėtų prisijimti tie, kas yra atsakingi. Aš manau, kad Eurovinietės direktyva yra išties labai vykusi. prie šios direktyvos labai prisidėjo ir mūsų komitetas, o dabar manau, kad pats laikas valstybėms narėms prisimti savo atsakomybę ir šią direktyvą įgyvendinti. Antra pastaba. Aš manau, kad pranešimas yra išties puikus. Tik tiesiog norėčiau paprašyti, kad būtų įtrauktas ir eurovinietės klausimas. Manau, kad vis dėlto turėtumėm būti realistai kadangi mūsų visuomenė vis e, turtingėja, ji tampa vis mobilesnė, vis daugiau naudojama transporto. Ir aš manau, kad galbūt reikėtų skatinti piliečius naudoti tokias transporto priemonės, kurios mažiau kenkia aplinkai. Čia kalbu tiek apie viešąjį transportą, tiek ir privatų transportą. Aš manau, kad mes turėtumėm, mes kaip politikai, turėtumėm sudaryti sąlygas žmonėm pasirinkti mažiau aplinką, aplinkai kenkiančias transporto priemonės. Kartais tiesiog dėl asmeninių priežasčių, dėl labai svarbių priežasčių asmo gali naudotis tik privačių transportų. Dėl jūrų transporto ir aviacijos. Šios rytis reikėtų įtraukti į priekybos taršos leidimai sistemą ETS. Taip pat manau, kad tarptautinės organizacijos taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę, reikėtų skatinti tarptautinių susitarimų sudarimą ir jų įgyvendinimą. Taigi aš manau, kad reikėtų e, įtraukti mano pakeitimus į jūsų nuomonę, o šiaip jūsų nuomonėj pritariu ir ją remiu. Labai ačiū toliau, Michael Tremopolas, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Labas rytas. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš karto noriu pasakyti, kad pranešėjo pateikti pasiūlymai yra tinkamai suformuluoti, bet įleisite, noriu pateikti keletą papildomų aspektų. Pirmiausia, tai su taip vadinamais išorės kaštais. Manau, kad su jais susijusi idėja, pateikta idėja yra labai teisinga, kad juos reikia internalizuoti. Dar vienas dalykas Tai yra aplinkosauginės išlaidos ir išlaidos susijusios su bio įvairovės apsauga kova su klimato, kovojant su klimato kaida ir kitomis problemomis, kurios tiesiogiai susijusios su tarša, reikia pirmiausia pasižiūrėti, kokios bus gautos pajamos internalizavus išorinės transporto sąnaudas. Ir tada tuos, tas gautas lėšas galime nukreipti kovai su klimato kaitos padariniais. Taip pat pranešėjas pažymi, kad Teritorinis planavimas yra labai svarbus dalykas transporto požiūrių. Bet kodėl mums neišplėtus šios minties, kodėl mums net pagalvojus apie a, miestų planavimą transporto patrauklumo požiūrių. Manau, kad formuluotės turėtų būti išplėstos ir tikslesnės. Turėtų būti labai konkrečios nuorodos į požeminės ir antžeminės transportų sistemas, tokias kaip metro arba tramvajų linijos. Taip pat pranešėjas e, siūlo priemonių imtis, kurios sumažins transporto intensyvumą. Bet aš manyčiau, kad patys terminai angliškame tekste gal kitokie, reikėtų atgrasinti nuo transporto intensyvumo. Ir skatinti mažiau naudotis transportu. Jūsgi čia kalbate tik tai apie vaikščiojimą pešiomis ir važiavimą dviračiais. Bet iš esmės reikia užtikrinti, kad Bruselio hartijos tikslai atsispindėtų europinės, europinėse politiniuose dokumentuose nes tokiu būdu būtų galima sutaupyti pinigų. Ir taip pat aš manau, kad hartijos tikslai turėtų būti įtraukti į transeuropinių tinklų politikos tikslus. Tokiu būdu mes galėtume pereiti prie tvaraus ir tausaus transporto. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į mažai išmetamų teršalų zonas bet gal reikėtų šiuo atveju išplėsti mintį ir kalbėti apie a, stipriai greitį ribojančias a, transporto zonas mieste. Penktasis, penktasis pasiūlymas, jūs kalbate apie išmetamasias kietasias daleles PM10. 10. Bet turėčiau pasakyti, kad ne visom valstybėm narėm aktualios yra PM10 kietosios dalelės gal reikėtų performuluoti todėl. Toliau. Pereimas nuo kelių prie geležinkelių transporto. Vėlgi tai labai svarbus aspektas ir manau, kad jis, jį vertėtų apsvarstyti išsameu. Bet, ponė pirmininkė, nenorėčiau pernelyg piknaudžiauti man suteiktų laiku. Vėliau pranešėjas kalba apie technologijų vaidmenį ir teigia, kad tik tai įgyvendinus radikalias technologinės permainas galima užtikrinti reikalingą išmetimų sumažinimą. Bet yra ir kitų politinių aspektų, tokie kaip pavyzdžiai vystimosi modelių pakeitimas. Ir aš manau, kad nereikėtų uh, galvoti, jog vien tik radikalios technologinės permainos padės mums išgelbėti aplinką. Dar, ponė pirmininkė, noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Tai yra neįgalus asmenys. Aš manau, kad apie juos reikia taip pat, juos reiktų taip pat paminėti, nes nebejotinai transporto sektorius ir neįgaliųjų poreikiai yra labai glaužiai susiję. Be kita ko, dera pažymėti, kad eksploatavimo galio, naudojamos infrastruktūros eksploatavimas ir priežiūra yra nemažiau svarbus dalykai prieš perinant prie naujos infrastruktūros. O jeigu jau kalbame apie naują infrastruktūrą, tai daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama geležinkelių infrastruktūros plėtotai, dviračių keliams tiesti ir taip pat nabejotinai saugesniam transportui, kelių transportui užtikrinti. Ačiū ponui Trimapulius. Pone Debrun. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu tikrai pasveikinti kolegą, atlikus puikų darbą ir pažymėti, kaip jūs sakėte, kad septintasis pasiūlymas yra nepaprastai svarbus tą pažymėjo ir kiti kolegos. Man tikrai toks pasiūlymas nekelia problemų. Ir jeigu mes išbrauksime žodį tik, tikrai septintas punktas išlaikys savo svarbą. Be to, norėčiau, kad papildytumėte tekstą, jei įmanoma, ant, po antrosios dalies to, nes toliau jūs kalbate apie miestų transportą ir masinį transporto panaudojimą. Man atrodo, kad reikėtų nepamiršti ir kaimo vietovių šiuo atveju, nes gerai išvystyta viešojo transporto sistema leistų sumažinti privačių automobilių panaudojimą. Aštuntoje dalyje jūs labai teisingai pastebėjote projektą Civitas, bet taip pat galvoju, ar nebūtų įmanoma įtraukti ir koncerto projekto, nes jis taip pat susijęs su mažesniu CO2 išmetimu kiekiu ir tai irgi svarbu mūsų aptarimo klausimo požiūriu. Ačiū. Ponas Rosi. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien išskirtinė diena. Aš ne tik pritariu ponui Prodė, bet taip pat beveik pritariu tam, ką sakėte jūs, ponė pirmininkė. Iš savo pusės todėl pateiksiu tik tai dvi pastabas. Nepamirškime, kad taršą kelia ne tik tai transportas, bet taip pat ir namų ūkiai, todėl šios ryties nedėrėtų apeiti. Ir pirmiausia, turiu galvoje naujas namų šildymo sistemas. Nes taršos problemas reikia spręsti ir namų šildymo sistemo požiūrių. Dabartinės sistemos yra geros, bet Kai kurie pasiūlymai, kuriuos teikia kolega, yra jau iš idealios visuomenės ryties, nes pavyzdžiui, skatinti vaikščioti pėsčiomis, važiuoti dviračiais yra įmanoma, kai žmonių darbo vieta nėra toli nutolusi arba kai parduotuvė yra greta namų tačiau būtų labai sudėtinga vykti į stambų prekybos centrą dviračio, ypač apsipirkusiame grįžti su visais pirkiniais namo. Todėl aš manau, kad svarbiausias akcentas turėtų būti didesnis dėmesys geležinkelio transporto plėtotai ir pereimui nuo kelių transporto prie geležinkelių transporto panaudojimo. Taip pat būtų gerai, kad komisija paragintų valstybės narės pašalinti kliūtis, kurios vis dar egzistuoja ir trukdo plėtoti geležinkelių transportą. Pavyzdžiui, 24 koridorius tarp Ženevos ir Rotterdamo ir taip pat maršrutas, kuris jungia Turiną ir Lioną. Štai šie koridoriai yra labai svarbus visiems susijusiems regionams tačiau dėja koridoriaus plėtota blokuoja kairiųjų ir žaliųjų paskeltos iniciatyvos. Ir nacionalinės vyriausybės jau nieko nebegali padaryti. Ir žalieji bei kairieji, nors neįeina į nacionalinių vyriausybių sudėtį, bet jie užima tvirtas pozicijas vietos valdžios institucijose, todėl gali blokuoti ir geras iniciatyvas. O nei kairiai, nei žalieji šiuo, šiuo atveju nepageidauja transporto infrastruktūros plėtotas įvardytuose koridoriuose. Todėl, manau, tokias kliūtis reikalinga šalyti. Yra ir kitų koridorių, penktas ir dvidešimt ketvirtas, kurie svarbus jų Europai. Mano kolega kalbėjo apie tai, kad reikėtų į e tą sistemą įtraukti aviaciją ir jūrų transportą, kaip numatyta parlamento primtoje rezoliucijoje. Mes tikrai neprieštarautume tam, bet norėčiau priminti kolegoms, kad reikėtų įvertinti ir neigiamą poveikį kuris atsirastų, jeigu būtų panaikinti tam tikri maršrutai. Pavyzdžiui, oro pervežimo bendrovių išlaidos beveik padvigubėtų, o tai reiškia, kad gerokai išauktų kelionės lėktuvų bilieto kaina žmonėms. Reikia įvertinti viską. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, mūsų priimti sprendimai labai naudingi aplinkosaugos ar visuomenės veikatos požiūrių, bet jie daro labai didelį neigiamą poveikį mūsų piliečių piniginėms. Todėl, kai kalbame apie transporto plėtotą ir tam tikrus aspektus, reikia įvertinti visus susijusius elementus. Pone Rošbach. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, kad iš tikrųjų pasaulis turėtų būti mažiau teršiamas. Aš suprantu, kad būtų labai gerai, jeigu mes eitumėm į parduotuvę pešiomis arba dviračių važiuotumėm, bet parduotuvės vis dėlto turi naudoti transportą, kad galėtų priekes atsivežti. Uh, Aš mieste dažnai naudojusi viešuoju transportu. Suprantu, kad mums reikėtų rasti protingų sprendimų, ypač dėl tarptautinių kelių. Aš manau, kad septintas punktas yra visiškai teisingas. Pritariu tam, kad reikėtų daugiau investuoti į tyrimus ir taikomąją veiklą. Nepakanka kalbėti vien tik apie CO2 emisijas. manau, labai svarbu toliau plėtoti antros kartos biokūrą. Tokiu būdu sunkvežimiai, sunkiosios transporto priemonės autostradose mažiau kenktų aplinką. Ypatinga dėmesį reikėtų skirti tam, kad per pastarosius metus e, sunkvežimių kiekis e, tikrai yra padidėjęs. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, azzal a nyolc pont... Ponas Adar. Na, aš norėčiau pasakyti, kad vi, mes visiškai pritarėme nuomonės projektui, kurį parengė Joe Lainen, pritarėme jo pasiūlymams. Aš asmeniškai tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mano asmeni, asmeninę nuomonę. Aš kalbėsiu apie tuos dalykus, kurių ponas Lainas neįtraukė savo nuomonę. Komisijos pasiūlymo antrojo straipsnio devintame punkte, kuriame kalbama apie transeuropinius transporto tinklus, yra pasakyta, kad vienas trečdalis visų investicijų jau buvo panaudota. Ir po to bendrai yra pasakyta, kad dar daug ką reikėtų nuveikti. O aš, jums leidus, norėčiau pasiūlyti, ką konkrečiai reikėtų daryti. Labai svarbu būtų nutiesti šiaurės rytų koridorių. Aš suprantu, kad mes kiekvienas turime savo prioritetų, turime savo nuomonę, tačiau aš manau, kad jei jūs pažvelgtumėt į tai, kas vyksta tame regione, pamatysite, kad šis koridorius būtų naudingas daugeliu šalių - Vokietijai, Slovakijai, Vengrijai, Italijai. Ir šis koridorius būtų labai svarbus. Ir jis būtų naudingas, kaip minėjau, kelioms Europos e, šalims. Ne tik toms, per, kurios, per kurių teritoriją jis nusidrieks. Taigi, turėtume apie tai pasvarstyti. Tik nepamiršti šio mano pasiūlymo, jam beje pritarė ir kiti kolegos. Toliau. Vakarų Europoje greitkelių tinklas yra gerai išplėtotas. Tačiau jei pažvelgsime į pietų Europą arba į rytų Europą, pamatysime, kad tenai tokio tinklo dėja nėra. Trečiajame komunikato skyriuje kalbama apie uždavinius, kuriuos ES turės netrukus spręsti. Kalbama apie Šiaurės Afriką ir apie tai, kad e, transportas rautai Šiaurės Afrikos ateityje tik tai didės. O aš manau, kad būtų labai svarbu paminėti ir tranzito problemas Balkanuose, Balkanų šalyse. Šios pro, šių problemų net nereikia laukti, jos jau uh, egzistuoja, mes turime kažką daryti, turime šias problemas spręsti. O kad galėtum jas įspręsti, reikėtų, kad e, Europos šalis daugiau bendradarbiautų, bet skirtų daugiau lėšų šioms problemams spręsti kitaip. Per kitus metus e, mūsų užgrūž didžiulė finansinė bei kitų problemų našta. Ponas Lainin paminėjo miesto transportą. Be abejo, matome, kaip e, miestai įmasi įvairiausių iniciatyvų. Neturėtume jų stabdyti, tai suprantama. Tačiau manau, kad visiems suprantama, kad mes negalėsime sustabdyti vis didėjančios urbanizacijos, nes kai kas prognozuoja, kad po 50 metų 80 procentų visų žmonių Europoje gyvens miestuose. Šios tendencijos negalime sustabdyti, tačiau manau, kad turime ją imtis kokiu nors priemonių, kurios padėtų mums bent jau sulėtinti jos poveikiu. Turime stengtis, kad žmonės liktų kaimo vietovėse, o ne, ne važiuotų į miestus. Nesikeltų į miestus. Tai itin aktualu rytų Europoje. Urbanizacija skatina įvairios socialinės problemos kurią susprendė, galėtume šiek tiek pristabdyti urbanizaciją. miestai be abejo gali labai svariai prisidėti prie mūsų pastangų gerinant aplinką, beieškant finansavimo įvairiems projektams. Matome, kad vis dažniau formuojasi miestų konglomeratai. Aktyviau turėtų dalyvauti sprendžiant įvairiausias urbanizacija susijusias problemas. Toliau. Bendrijos lėšus dažnai yra skiriamos infrastruktūros projektams. Dažnai šie projektai yra skirti tam, kad būtų sukurta nauja infrastruktūra. O man atrodo, kad būtų kur kas svarbiau modernizuoti bei tobulinti jau turimą infrastruktūrą. Vakarų Europoje Vakarų Europoje, kaip beje, rytų Europoje, Kelių infrastruktūra buvo daugiausia e, sukurta 80-ame dešimtmetyje ir jau yra pasenusi. Todėl ją reikėtų tobulinti, reikėtų atnaujinti. Dar vienas dalykas. Daug kalbėjo apie septintąjį nuomonės punktą, kuriame kalbama apie mokslinius tyrimus bei taikomą veiklą. Manau, kad būtų naudinga pabrėžti, dar aiškiau pabrėžti, kad, kad paskatintume mokslinius tyrimus, turime susirasti jiems daugiau lėšų, turime susirasti didesnį finansavimą. Tiek iš bendrijos lėšų, tiek iš nacionalinių biudžetų. Ir toliau nuomonės aštuntasis punktas, kuriame kalbama apie civitas iniciatyvą nesugirdėjęs apie šią iniciatyvą, bet panašu, kad e, ji turėtų būti gan įdomi ir turėtų ją, e, turėtume ją parengti. Ponas Laninas jau minėjo ir apie tai kalba savo nuomonė, kad turėtume keistis geriausią praktiką. Aš galėčiau pateikti Jums pavyzdį iš savo patirties, iš Vengrijos patirties. Budapešto viešasis uh, transportas kenčia nuo didžiulio deficito. O antrame pagal dydį Vengrijos mieste, Debricinė, viešasis transportas yra gerai išvystytas, jis yra labai šiuolaikiškas, puikiai veikia ir patenkina žmonių poreikius. už jo finansavimą yra atsakinga vietos valdžia. Ji puikiai dirba. Taigi tai galėtų būti vienas iš geriausios praktikos pavyzdžių. Manau, kad e, turėtume rinktis tokius pavyzdžius, nes e, jie gali būti naudingi kitoms e, šalims, kitiems miestams. Dėkuoju. Labai ačiū, ponai Adar. Na, iš tikrųjų, ne vien tik Europoje, bet ir kitur yra kuo puikiausių pavyzdžių, kaip, koks patrauklus gali būti transportas, taip pat yra ir prastų pavyzdžių. Taigi labai svarbu keistis turimą patirtimį. Dabar suteikiu žodį Sabinę Vilts, prašom. Ačiū. Ačiū ponas Lainen, už jūsų nuomonę. Pritariu Berbel de Brun pasiūlymams. Iš tikrųjų, CO2 kiekis padidėjo 28 procentais nuo 90 iki 2006 metų. Pritariu tam, kad krovinių vežimas turėtų būti palaipsniui perkeltas iš kelių į geležinkelius yra geležinkelių programa, taip pat ES investavimo koncepcija. Valstybės narės taip pat turėtų prisijimti savo atsakomybę. Šiuo metu Vokietija daug investuoja į elektrinius automobilius. Mes manome, kad per ateinančius 15 metų bus naudojami elektroniniai automobiliai. Na, o CO2 mažės dėl to, kad bus naudojami alternatyvūs energijos šaltiniai. Šiuo metu elektros automobiliai tiesiog gerina energijos įmonių įvaizdį. Aš taip pat manau, kad reikėtų daugiau investuoti geležinkelių sistemą. Manau, kad tai reikėtų aiškiau pabrėžti jūsų nuomonėje ir aš ketinu pateikti atitinkamą pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju toliau Teodoras Latkakis. Proedre, θα ήθελα να ανα... Ačiū, ponia pirmininkė. Neketinu pasisakyti tais klausimais, dėl kurių pritariu jums. Bet norėčiau pakalbėti apie keletą reikalų, kur jums neprituriu. Tai yra sąsaja, pavyzdžiui, tarp kelių ir jūrų transporto. Jūs savo pasiūlymuose sakote, kad jūrų transportas turėtų būti įtrauktas į ETS sistemą, tai yra trašos prekybos leidimais sistema. Keista, kad jūs kalbate tik apie jūrų transportą. Nes iš tiesų visi žinome, kad kelių transportas daugiausiai išmeta CO2 į aplinką. Taip pat žinome, kad antžeminis transportas, sausumos transportas. Tam tikrais atvejais patenka į ETS sistemą, bet ne visada. Pavyzdžiui, geležinkelių transportas visumoje yra įtrauktas, bet ne visais atvejais kelių transportas, nes, pavyzdžiui, privatus lengvėjai automobiliai neįtraukti į atėję e sistemą. Bet jūs vis tiek sakote, kad tarša labai stipriai auga. Taigi būtų kyla klausimas, o ką mes pasieksime įtraukdami jūrų transportą į šią sistemą? Mes praktiškai skatinsime didesnį kelių transporto panaudojimą. Nors žinome, kad jūrų transporto uh, Jūrų transportas išmeta daug mažiau taršalų nei kelių transportas. Jeigu kalbame apie europinės sistemas, tai bent jau Graikijoje visiškai mums akivaizdu, kad prie mus tokį sprendimą mūsų laivai švartuosis ir bus tvarkomi gretimuose uostuose tų valstybių, kurios neįeina Europos Sąjungą, pavyzdžiui, Vakarų Balkanų valstybių uostuose, Turkijoje ar kitur kur. O tai reiškia, kad iš esmės viskas persikels į tas šalis, kuriuose taršos ribojimui nenustatytos griežtos taisyklės. Todėl aš manau, mes turėtume naudotis holistiniu požiūriu, pagal kurį apriepiamos visos transporto rūšis. Nepamirškite, kad įvairiais transporto keliais pervežami milijonai tonų krovinių ir ypač jūrų transportų. Todėl nesu įsitikinęs, kad jūrų transporto įtraukimas į ETS yra labai naudingas ir kad jo išmetamų taršalų kiekis yra tiek didelis? Ačiū. Mes jau sakėme, kad aviacijos jūrų sektoriaus srityje mes sieksime globalaus susitarimo tam, kad nebūtų iškraipama konkurencija. Dabar kreipiuosi į komisiją ir prašau komisijos e, išsakyti savo mintis šią temą. Thank you, Chairman. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Girdėjome kelias nuomonės, kelias klausimus, apie kuriuos kalbama komisijos komunikate. Taigi, iš esmės sutarėme dėl beveik visų paminėtų dalykų. Pavyzdžiui, daug kas kalbėjo apie tai, kad labai svarbu yra internalizuoti išorės sąnaudas. Tai būtų itin svarbu. Tai labai svarbi komisijos darnaus žemųjų misijų transporto strategijos dalis. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla yra dar vienas svarbus klausimas. Jei paskaitysite komisijos komunikatą, pamatysite, kad akivaizdu, kokie yra trys mūsų prioritetai. Pirmasis tai yra įvairių transporto rūšių integravimas, tai reiškia, kad mes turėtume skatinti naudoti kit, kitas transporto rūšis, ne vien kelių transportą. Bet tai darytume, turėtume nepamiršti, jog būtina skatinti mobilumą, bei kad tai turi būti patogu transporto naudotojams. Antras prioritetas yra technologijos. Be abejo, egzistuoja daugybė įvairiausių technologijų, daugiau ar mažiau išvystytų. Kai kas kalbėjo apie e, kūrą. Ir žinome, kad kai kurios kūro technologijos gali e, padėti spręsti rimtas problemas kai kuriuose transporto sektoriuose, pavyzdžiui, aviacijoje. Galima galvoti ir apie elektroninius automobilius. Egzistuoja ir kitos technologijos, technologijos kurias dar galėtume nagrinėti ir galėtume galvoti, kaip galima būtų jas dėkti rinkoje. Komisija reikia, mano, kad reikia remti naujausių technologijų dėgymą, ar tai būtų uh, tą galima būtų daryti arba tobulinant infrastruktūrą, arba nustatant e, technologijos naudojimo standartus, arba kitomis priemonėmis. Ir dar vienas svarbus komunikato aspektas, e, mažiau apie jį buvo kalbama šiandien, tai yra transporto naudotojai, tai yra keleiviai. Jūs pamatysite komunikate, kad mes kalbame apie tai, kad transportas turi būti patogus naudotojui ir kad jis turi būti saugus. Kartu mes suprantame, kad tam, kad pakeistume įpročius bei transporto naudojimo įpročius, reikėtų pasiūlyti daugiau alternatyvų. Nes tik tai taip galima būtų tikėtis, kad uh, tie įpročiai kada nors pasikeis. Tai tokie būtų mūsų pagrindiniai prioritetai. Dar leiskite porą žodžių pasakyti apie oro transportą bei jūrų transportą, apie kurios taip pat buvo kalbama šiandien. Be abejo, komisija mano, kad oro ir jūrų transportas turėtų prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Tai yra du sektoriai, kurie yra tarptautiniai. Jiems galioja tarptautinės konkurencijos taisyklės ir žinome, kad ir CO2 nutekėjimo klausimas yra aktuolus šiems sektoriams. Todėl turime surasti globalų sprendimą, kuris būtų, globalų pasiūlymą, kuris būtų priimtinas šiems sektoriams. Ir mes jau pradėjome dėrybas šio klausimu tarptautinė, e, tarptautinėje plotmėje. Galima būtų galvoti ir apie papildomas kitas priemonės, kad tai, pavyzdžiui, galėtų būti ir prekyba, prekybos apivartiniais taršos leidimai sistema arba kokie nors papildomi mokesčiai. Tai tiek, dėkuoju. Matau. Ja. Labai ačiū komisijai. Ką tik įvyko labai įdomi diskusija. Manau, kad mes turėtumėm suprasti, kad per ateinančius dešimt metų vis daugiau transporto priemonių atsiras Europos Sąjungoje, transportas vis intensyvės, reikės imtis atitinkamų priemonių europinių lygių, komisija ketina pateikti baltąją knygą, jau yra pateikusi ir komunikatą. Na ir aš manau, kad šiame komitete susiformavo uh, konsensusas, kad reikėtų įtraukti jūrų transportą į ETS, kaip kad padarėme aviacijos atveju. Reikėtų pagalvoti, kaip galima įtraukti tą jūrų transportą į ETS. Toliau mobilumas. Žmonės nori judėti, to negalima uždrausti, tačiau reikėtų skatinti naudoti ekologiškas priemonės. Buvo paminėta nemažai gerų pavyzdžių. Taip pat yra ir prastų pavyzdžių, kai miestai tiesiog paskęsta transporto srautuose, kai yra prastai išplėtotas miesto viešasis transportas. Tarkim, šiaurės šalis yra geriau, geriau išnaudoja įvairias transporto priemonės, tarkim, jos taiko ir tokius instrumentus kaip eismo draudimas miesto centruose, dviračių naudojimo skatinimas ir taip toliau. Aš visiškai neseniai buvau nuvykęs vizito į Stokholmą ir buvau nustebęs, kad yra netgi tam tikros stotelės, kur galima prisipūsti dviračio padangas, jeigu jums padanga netyčia nuleistų. Aš to niekad nesu matęs Vokietijoje. Iš tikrųjų, tokia priemonė nekažinkia kainuoja, bet jeigu žmogus iškila problemų, jis labai lengvai gali rasti pagalbą. Taigi aš manau, kad reikėtų keistis ir būtent tokia gera patirtimi. Tikiuosi, kad mums pavyks puikiai bendradarbiauti ir su regionų komitetu, kur dirba regionų vietos valdžios atstovai. Aš pritariu tam, kad e, reikia kalbėti ne vien tik apie miestus, bet ir kaimus. Kaime taip pat reikėtų skatinti ekologišką transportą. Kaimų žmonės dažnai yra tiesiog priversti naudotis automobiliais. Tai nėra labai gerai jaunimui, seniems žmonėms. Uh, Taigi šias problemas reikėtų kažkaip spręsti. Buvo paminėta eurovinietė, euro 5, euro 6, tą reikėtų paminėti nuomonėje. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų skatinti ir geležinkelio naudojimą. Na, kol kas ES technologijos šioje srityje nėra itin gerai išplėtotos, jos nėra pačios tobuliausios. Uh, Taip pat nėra ir vieningos geležinkelių politikos, yra įvardinti tam tikri koridoriai šiaurės pietų arba šiaurės rytų geležinkelio koridorius. Tačiau dažnai valstybinės geležinkelio įmonės priešinasi technologijų tobulinimui. Jeigu reikėtų gabenti prekes iš Skandinavijos į Ispaniją geležinkeliu, kiltų tikrai daug kliučių. Na ir aš tikiuosi, kad kitų finansavimo periodų nemažai kliučių bus išspręstos. Aš manau, kad Europos parlamentas ir mūsų komitetas turėtų skatinti ir kad būtų įgyvendinami priimami sprendimai. Manau, kad pritariu daugumai jūsų pastabų. Labai tikiuosi, kad jūs pateiksite konkrečių pakeitimų. Pakeitimus galite teikti iki gruodžio 9. 12 valandos vidurdienio. Taigi labai tikiuosi, kad tai, ką jūs ką tik išsakėte žodžiu, pateiksite ir raštu ir kad mūsų komitetui pavyks pateikti gerą nuomonę transporto komitetui. Na, o dabar, manau, galime baigti svarstyti šį klausimą. Pone Debrin dar norėtų pridurti kažką itin svarbaus. Uh, Pone pirmininkė, ar jūs tikrai sakėte gruodžio 19 dieną ar 9 dieną pakeitimų pateikimo terminas? Pirmininkas, Pakeitimus teikite iki gruodžio 9 dienos 12 valandos. Na kągi, ačiū. Ir dar liko paskutinis klausimas, kurį mes perkeliame iš pirmosios mūsų posėdžio dienos. Tai yra penktasis klausimas ponos Anna Rošbach pranešimas. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Devyniasdešimtųjų metų spalio mėnesį Europos Sąjunga pasirašė susitarimą, įsipareigodama kovoti su Šiaurės rytų Atlanto vandenino pakrančių ir vandenų apsauga nuo taršos. Ir tuo pačiu bendradarbiavimo sutartis yra pasirašytos dėl bendradarbiavimo Šiaurės jūroje kovojant su tarša ir Barcelonos susitarimas. Be to, dar yra ir Lisabonos susitarimas, kurį pasirašė Portugalija, Ispanija, Marokas, Prancūzija, Europos Sąjungą 1990 metais. Dėl Ispanijos ir Maroko teritorijos ginčių dėl pietų, jos nevisiškai sutvarkė savo prisijungimą. Galų gale po 20 metų Ispanija ir Marokas susitarė ir atsirado papildomas prie susitarimo protokolas, kurį be kita ko pasirašė Portugalija ir Prancūzija. Dėl viso to mes šiandieną rengiame nuomonę. Apie ką kalbama Lisabono susitarime? Jame kalbama apie praktinį bendradarbiavimą tais atvejais, kai rimtai teršiamos pakrantas. Ir aš iš savo pusės esu įsitikinusi, kad pasiektas susitarimas yra tikrai labai logiškas, praktinių pobūdžių protingas. Ir šiuo atveju mes kalbame apie regioną nuo Azorų salų iki Europos šiaurinių pakrančių. Nebejotinai veiklo šioje srityje kovojant su tarša labai daug. Ir vienas iš dalykų, kuris iki šiol nesusilaukė deramo dėmesio. Tai plūduriuojančio plastiko telkiniai ramiajame vandenyje plūduriuojančio plastiko telkiniai tris kartus viršyje dabartinę Niderlandų teritoriją. Nebejotinai ekosistemai ir jūrų aplinkai Tai yra labai pavojingi reiškiniai ir būtina kovoti su tokiais neigiamais reiškiniais. Pirmininkas, aišku, jūs labai teisingai pastebėjote, reikia kovoti su jūrų tarša plastiko liekanomis, juolab, kad tai gali daryti neigiamą poveikį ekosistemoms. Pone Deprin. Pone Rosbach paminėjo vieną konkretų faktą, kad Prancūzija ir Portugalija neseniai prisijungė ir kad dabar galima spręsti ir kad išspręstos taip vadinamas ginčas dėl pietinių ribų, tai yra dėl vakarų Saharos. Tai noriu paklausti, ar Prancūzija Portugalija pritarė tai pozicijai, kuri buvo pasiekta Tiek, kiek man žinoma, taip, Marokas pritarė ir pasirašė dokumentus 2008 metais. Todėl sakyčiau taip, Marokas irgi pritarė ginčytinų teritorijų klausimo sprendimui. Bet gali būti, kad Marokas ir nelabai turėjo galimybės išreikšti savo nuomonę nes vakarų Saharos atveju daug yra ginčytinių klausimų. Ir abejoju, ar įmanoma vakarų Saharos klausimą apskritai įspręsti, nes vakarų Sahara nėra pripažįstama kaip atskiras valstybinis darinys. Kągi, taigi dėl šios um, Dėl šio dokumento jūs galite teikti pakeitimus iki gruodžio 9 dienos 12 valandos. O dabar kiti mūsų posėdžiai. Mes vėl susitiksime sausio 25 dieną. Labai tikėtina, kad tuo metu dar tebe vyks komis, kandidatų į komisijos narius klausimai. Todėl galbūt posėdis 25 dieną bus jo data keičiama. O dabar kitų komentarų neturiu mes galime baigti posėdį.